mes iš tikrųjų turime pasiekti rezultatų, kad visi europiečiai turėtų galėti galimybę gyventi sveikai. Dėkoju komisarai, baigiame diskusijas šiuo klausimu. Balsuosime rytoj, vidurdienį. Na, o dabar pereikime prie kito pranešimo. Eva Žiuli yra pranešėja bendradarbiavimą su besivystančiomis šalimis, skatinant gerą mokesčių srities valdymą. Suteiksiu žodį pranešėjai, poniai Žioli. Prašau. Keturios minutės. Ačiū pirmininkė, dėkoju komisariai, kolegos. Turiu prisipažinti, kad man didelė garbė pristatyti šį pranešimą dėl mokesčių ir besivystančių šalių. Šis pranešimas tikrai ypatingai svarbus. Jis labai svarbus žingsnis toje kovoje, kurioje mes dalyvaujame jau kurį laiką. Noriu padėkoti kolegom, su kuriais kartu sėkmingai dirbome, rengiant šį pranešimą ir tikiuosi, kad ta mūsų sėkmė pasikartos rytoj per balsavimus. Šiandien daug kalbame apie krizę, apie žaliavų kainų pokyčius ir būtent todėl besivysančiam šalims reikia ieškoti naujų finansavimo šaltinių, esminių šaltinių. Nepamirškime, kad daug kalbame apie pasaulinę krizę ir todėl reikia vis daugiau dėmesio skirti įplaukoms iš mokesčių. E, tos įplaukos, tos pajamos tikrai gali padėti besivystančioms šalims. Reikia veiksmingų mokesčių sistemų, kurios gali, padėtų apmokėti viešasias paslaugas, taip pat padėtų skatinti skaidrumą, taip pat reikia užtikrinti ir sąžiningą e, mokesčių mokėtojų lėšų panaudojimą, nes tai būtų naudinga ir demokratijos skatinimui. Reikia užtikrinti, kad mokesčių sistemos būtų progresyvios, skaidrios ir sąžiningos. Tačiau jokių būdų tai negali e, reikšti Nu, valstybėms skiriamos pagalbos mažinimo, nes tokiu būdu tai tik sukeltų dar didesnę krizę valstybėse ir e, Žinau, ir dabar valstybės narės bando mažinti savo skiriamos paramos besivystančiom šalim dydį, tačiau tai tikrai yra neteisingas žingsnis, turime nepamiršti paramos šiom šalim, nes jos ypatingai skaudžiai nukentėjo nuo klimato kaitos bei nuo ekonominės krizės iš esmės mes nekalbam apie tai, kad paramą valstybėm reikia pakeisti kažkuo kitu. Ne, kalbame apie perskirstimą paramos ir apie pagalbą mokesčių sistemų sukūrimui, veiksmingų sistemų sukūrimui. Mes turime prisidėti prie tų sistemų kūrimo, padėti besivystančiam šalim gauti didesnį pelną, surinkti daugiau lėšų iš mokesčių, nes tai padėtų mažinti skurdą bei atstatyti tos nuostolius, kurie buvo patirti dėl žaliavų kainų sviravimo, dėl sviravimų rinkose ir ilgalaikėje perspektyvoje tai padėtų šalim tapti nepriklausomai priklausomom nuo užsienio pagalbos. Šios šalis nukenčia ne tik nuo neveiksmingų mokesčių sistemų, nepamirškime, kad jos taip pat nukenčia ir nuo fiskalinio dempingo. Aš suprantu, kad daug kas tam prieštarauja, tačiau yra taip, kaip yra, nes egzistuoja mokesčių rojai, egzistuoja problemų dėl sandorių kainodaros ir dėl vairiausių priežasčių šios besivystančios šalis praranda labai daug lėšų jos praranda maždaug dešimt kartų daugiau lėšų, nei turtingos šalis skiria jom kaip pagalba. Taip turime EBPO. Gairės mokesčių srityje turime kitas priemonės, tačiau akivaizdu, kad jų nepakanka ir tos priemonės kartais net yra pavojingos, nes kyla daug neiškumų dėl mokesčių jurisdikcijų ir kai kurios šalis gali patekti juodai sąrašą vien todėl, kad netinkamai sudaro e, dvišalį susitarimą dėl mokesčių mokesčių arba kai kas gali pasinaudoti tokiais susitarimais siekdami savo tikslų ir tai tikrai gali neigiamai atsiliepti valstybės mokesčių sistemam. Turime padėti tašką mokesčių rojams, turime su jais kovoti, nes jie tikrai kenkia besivystančioms šalims. Ko, ši kova turi tapti mūsų prioritetu. Mes turime prisijimti atsakomybę. Uh, E, kaip ir JAV, mes taip pat turime parengti teisės aktus, kurie būtų aiškus, teisiškai saistantys, kurie numatytų aiškias sankcijas e, mokesčių rojams, todėl kad mokesčių rojai besivystančioms skurdžiom šalim yra tam tikra e, bomba, kuri tikrai sprogs greitų laikų ir sukels didžiulės neigiamas pasiekmes. Turime kovotis tokiais mokesčių rojais, turime kurti tarptautinius skaidrius mechanizmus, saistančius mechanizmus ir e, tais mechanizmais užtikrintumėm, kad tarptautinės kompanijos, ypač tos, kurios dirba kasybos srityje, tinkamai e, mokėtų mokesčius tose šalyse, kuriuose tos kompanijos veikia. Tai yra ypatingai svarbus aspektas ir turime užtikrinti, kad nebūtų bandoma pasipelnyti skurdžiau gyvenančių asmenų sąskaitą. Tai yra ypatingai svarbu, jeigu mes norime sugražinti patikimumą ES. Ačiū poniai Žoly. Yra keturi kolegos norintys pasisakyti. Pone Basesko, vieną minutę jai ir išjungsi mikrofoną tikrai po vienos minutės. Dėkoju, pirmininkė. Kalbant apie dabartinę ekonomikos krizę, e, geras mokesčius ir ties valdymas yra nepaprastai svarbus tiek ES, tiek ir už jos. Kiekviena valstybė privalo pati apsispręsti dėl fiskalinės politikos. Ir šiame kontekste turėtume vengti naujų kliūčių kūrimo ir skatinti bendradarbiavimą tarp valstybių. E, kova su mokesčių roje E, rojais e, turi būti vienas iš prioritetų. Jie skatina ekonominius nusikaltimus, daro juos pelningesniais ir e, e, veda prie fiskalinių pajamų neteisingo paskirstimo. E, būtina taip pat skatinti, kad besivystančios šalys dalyvautų atitinkamuose tarptautiniuose forumuose. Dėkuoju, poniai Basesku. Pone Vestlund. No, renuncija la. Ne, ji atsisako žodžio. Pone Kela. Thank you. Dėkoju. Mokesčiai apmokestinimas labai svarbi tema, kalbant apie vystamą į bendradarbiavimą. E, vystimosi srityje be tinkamų mokesčių sistemų, e, be kovos su mokesčių rojais mes savo politikos negyvendinsime. Todėl sveikinu šį pranešimą ir tikiuosi, kad rytoj jūs e, parlamento nariai nebalsuosite prieš jį. E, komisijos komunikate yra nemažai trūkumų. Pavyzdžiui, kai kalbama apie EBPO sistemos taikymą, bet nesižvelgiama į tam tikrus e, neligybės aspektus. E, mums reikia veikti dabar ir aš raginu Jūs paremti šį pranešimą tokį, koks jis yra. Dėkoju, poniai Keller. Paskutinis pasisakys ponas Ferreira. Ačiū, ponė pirmininkė. Bendradarbiavimas mokesčių srityje yra ypatingai svarbus. Neturime užmiršti, kad mokesčių politika yra esminis ekonominės ir socialinės politikos instrumentas. Kalbame apie e, vadinamąjį gerą mokesčių valdymą ir e, pranešėja visiškai teisi tai akcentuodama. Tačiau e, valstybių pasirinkimą reikia gerbti, reikia atsižvelgti į jų e, išsivystimo lygį ir vietos sąlygas. E, kartais e, šalise veikiančios tarptautinės įmonės kelia tam tikrų problemų mokesčių sistemoms. Kiekvienais metais dėl prasto ES politikos įgyvendinimo e, to šalis praranda iki 8 milijardų JAV dolerių. Dėkoju. Dabar diskusija baigsis. Komisijos narės Damanaki pastabomis. Ačiū pirmininkė. Komisijos vardu norėčiau padėkoti Europos parlamentui, taip pat vystimosi komitetui už šį pranešimą. Džiaugiuosi, kad ponė Eva Žiuly savo pranešime ypatingai daug dėmesio skiria ir tam pranešimui, kurį mes įvardijome savo komunikate dėl mokesčių ir vystimuose. Taip pat dokumente yra nustatomi labai ambicingi tikslai, labai ambicingi. Ir yra teikiamos gairės ES, kaip galėtumėm stiprinti įplaukų surinkimą ir jų mobilizavimą besivystančiose šalise. Šalies vidaus išteklių mobilizavimas yra ypatingai svarbus tvariam augimui, skurdo mažinimui, geram valdymui bei viešųjų paslaugų teikimui ir apskritai tūkstantmečio vystimos tikslų siekimui. Turime gerinti sinergiją tarp vystimosi politikos ir mokesčių politikos ir turime padėti besivystančioms šalims sukurti geresnės mokesčių administracijas ir sistemas. Problema, apie kurią kalbame, yra tikrai labai svarbi. Mane asmeniškai sužavėjo jūsų pateikti skaičiai ir statistika. Taip, ypatingai statistika dėl finansų nutekėjimo. Jūs teigiate, kad tie kiekiai tos sumos yra tikrai milžiniškos. Tai mane tikrai šokiravo. Akivaizdu, kad mes turime dirbti kartu dviem lygiais. Visų pirma, turime remti veiksmingų šalies vidaus mokesčių sistemų sukūrimą. Ir antra, turime dirbti kartu siekiant sukurti skaidrę tarptautinę mokesčių aplinką, kuri padėtų besivystančiom šalim kovoti su mokesčių vengimu bei su kenksminga mokesčių konkurencija. Jūsų pranešime komisija yra raginama atsižvelgti į prekybos liberalizavimo galimą poveikį. Taip pat neapsiriboti vien tik tai EBPO principais skirtais kovai su mokesčių vengimu bei kenksminga mokesčių konkurencija. E, tikrai šis aspektas labai svarbus. Ir turiu Jūs patikinti, kad mes tikrai esame įsipareigoję remti sėkmingą fiskalinį pereimą prie naujų sistemų. Turime padėti besivystančiam šalim kurti pajėgumus, taip pat didinti tarptautinius pajėgumus per įvairiausias iniciatyvas. Taip pat turime geriau koordinuoti šalių donorių veiksmus. Na, o dėl kito jūsų minėto dalyko Komisija mano, kad mokesčių vengimas bei kengsminga mokesčių konkurencija yra esminė kliūtis šalies vidaus išteklių mobilizavimui. Būtent todėl mes tengiamės padėti besivystančiom šalim kurti pajėgumus, spręsti kylančius iššūkius, taip pat skatinti ir geresnį bendradarbiavimą mokesčių srityje. Jau nuveikta nemažai darbo E, priminsiu, kad mes esame ir komunikatą patvirtinę šioje srityje. Konkrečių veiksmų galėjome imtis ir dėl to, kad buvo skirta konkreti finansinė parama iš parlamento pusės. 2010-aisiais buvo skirta 708 tūkstančiai eurų ir tai leido e, vykdyti labai svarbę veiklą, skatinant geresnį mokesčių valdymą. Pavyzdžiui, buvo surinkti techniniai seminarai Afrikos mokesčių administracijų forume. E, taip pat buvo susitikta ir su e, kasybos pramonės atstovais, buvo surinktas sutikimas su jungtinių tautų atitinkamom institucijom ir buvo kalbėta apie šalies vidaus išteklių mobilizavimą. Taip pat mes teikiame ir finansinę paramą atitinkamom šalim, padedam jom keistis informaciją apie mokesčio administravimą. Taip pat komisija rengia ir komunikatą, kurio tikslas įvertinti, ar verta būtų įvesti individualių šalių pagrindų rengiamą vertinimą. Taip pat vykdome ir viešasias konsultacijas. Jos buvo vykdomos praeitais metais, buvo baigtos sausio mėnesį ir dabar jau pradėsime šio klausimo poveikio vertinimą. Manome, kad visa tai padės besivystančiom šalim geriau kovoti su mokesčių vengimu. Aš tikrai nuoširdžiai dėkoju Jums už Jūsų pranešimą ir už Jūsų ryštą rengiant šį dokumentą. Aš esu įsitikinusi, kad galime padaryti didžiulės e, pažangos, padėti besivystančiom šalim sukurti geresnės mokesčio administravimo ir valdymo sistemas ir tikiuosi, kad šie klausimai bus įtraukti į G20 ir G8 darbo tvarkės. Ačiū komisariai. Tuo baigsime šią diskusiją. Balsavimas dėl pasiūlymo dėl rezoliucijos vyks rytoj. Rytoj vidurį.